Norite pasisakyti? Prašau. Presidente, colgo l'occasione dell'ordine dei lavori per chiederle forma... Pirmininkė, kalbant apie darbo atvarkę, prašyčiau jūsų pakviesti ponę Ašton atvykti į parlamentą, kad pasakytų mums, ką ji daro ar ketina daryti gindama krikščionių teisės visame pasaulyje. Ji galėtų atvykti čia ir atsiskaityti, kad išgirstume išsame ataskaitą. Trečiadienį 15 val. šio klausimo vyks oficiali diskusija. Kolega Dėl darbo tvarkos norėtumėte pasisakyti? Prašau. Κύριε Πρόεδρε, επικαλούμε το άρθρο 173 περί εφαρμογής του κανονισμού για να πω ότι. Gerbėmėji, dėl 1173 straipsnio noriu Jums paminėti, kad vyksta jau trečiasis Europos parlamento posėdis, kai darbo tvarkė nenumatyta klausimų tarybai valanda. Pagal atitinkamą straipsnį mes e, turėtume tokią valandą renkti. Gal galėtumėte, kas vyksta parlamento ir jo narių teisė yra užduoti klausimus tarybai. Timiausių laikų apsispręsime dėl šio klausimo. Jis yra susijęs su Lisabono sutartimi ir naujais e, Europos parlamento ir tarybos tarpusavio santykiais. Europos Sąjungoje praktiškai dabar pradėjo veikti dviejų rūmų parlamentas, tai yra e, taryba ir parlamentas įgavo vienodas galės teisėkuros srityje. E, tačiau aš siūlyčiau dabar diskusijos nepradėti, klausimą artimiausių laikų išsiaiškinsime. Labai dėkoju, kad atkreipėte į tai dėmesį ir informuosime jūs artimiausių laikų. Ponios ir ponai. Darbo tvarkos dar pasisakymus, prašau. Pone pirmininkė, man kyla klausimas dėl to, kad dėl būsimų galimų pakeitimų, neturint jokio teisinio pagrindimo, e, neturint jokio teisinio pagrindo, išbraukiamas iš darbo tvarkės šis klausimas dėl E, klausimų valandos tarybai ir aš manau, kad kol sprendimas dar nėra priimtas, kaip jūs sakėte, klausimų valanda toliau turi būti rengiama, e, o ne užbėgti už akių konkretiems sprendimams. Manau, kad e, užsienio ir plėtros politikos srityje taryba nėra antri parlamento rūmai, tai yra institucija, kuri turi būti kontroliuojama parlamento narių. Dziękuję. Pirmininkas, ačiū kolegoms už pastabus e, šio klausimu. Norėčiau Jūs patikinti, kad per artimiausią pirmininkų suėgą, e, kuri nustato darbo atvarkę, taigi ketvirtadienį, šį klausimą iškelsime ir nustatysime atitinkamą tvarką ateitie. Pirmininkų suėga yra atsakinga už darbo atvarkę. Iš klausimą aptarsime artimiausią ketvirtadienį. Labai ačiū. Ponės ir ponai, dabar pereikime prie mūsų darbo atvarkės. Kaip minėjau, pirmadienį žaliųjų frakcija Europos laisvasis alijansas pateikė prašymą surinkti diskusiją dėl padėties Tunise ir uh, siūlo priimti rezoliuciją šiuo klausimu. Mes rezoliucijos tvirtinti neplanavome. Suprantu, kad kolega Kombendit norėtų pasisakyti šiuo klausimu. Labai prašau. Pirmininkė, manau, kad e, gerai suprantate, kad įvykiai Tunise labai greitai vystosi. Džiaugiamės, kad prezidentas Benalė išvyko iš šalies. Taigi dabar ta padėtis per ateinančias kelias savaitės Tunise bus labai įtempta. Todėl manau, kad parlamentas turėtų priimti labai trumpą rezoliuciją, kur išdėstytų tarybos, komisijos požiūrį. Neturime laiko laukti iki vasario mėnesio. Mes, ES, turi, turime veikti dabar. Todėl mūsų pagrindu turi būti rezoliucijos projektas, dėl kurio turėtume balsuoti ketvirtadienį po piet. Ir e, aš su dideliu entuzijazmu laukiu tos valandos, kai šis parlamentas pagaliau balsuos dėl rezoliucijos skirtos Tunisui. Ačiū frakcijos pirmininkui, kas pasisakytų už šį pasiūlymą. Pasisakymas už šį pasiūlymą e, nema vypowiedzi. Nėra norinčiųjų pasisakyti? A. Prašau, norite pasisakyti už. 321 vieta, kolega, ne, nenorite kalbėti? Pirmininkas klausia, kas norėtų pasisakyti prieš šį pasiūlymą. Prašau. Presidente, non credo che la risoluzione muterà la situazione. Ačiū pirmininkė. Nemanau, kad rezoliucija padėti Tunise pakeis, todėl esu prieš ją. Ponas ir ponai, pradedame balsavimą. Kas balsuoja už žaliųjų frakcijos pasiūlymą, prašau kelti rankas. Ačiū. Kas prieš? Ačiū, kas Kas susilaiko? Pasiūlymas atmestas. Gerai, jeigu pageidaujame, pasitikslinsime balsavimo rezultatus elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Kaip matote, pasiūlymas atmestas. Ačiū labai. Kitas darbo turkis pakeitimas numatytas ketvirtadienį. Prašau jūsų dėmesio, ketvirtadienį. Remiantis 122 darbo tvarkos taisyklių straipsnių, jungtinių kairių ir šiaurės šalių ir žaliųjų frakcija pateikė pasiūlymą išbraukti iš darbo tvarkės diskusijos dėl padėties Brazilijoje Cezarė Batisti išdavimo. Ponas Tavarės pageidavo pristatyti šį pasiūlymą. Steikiamas žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Kai kurie kolegos ėmėsi iniciatyvos įtraukti į darbo tvarkę e, rezoliuciją dėl Cezaris Batisti išdavimo Italijai iš Brazilijos. Noriu pasakyti, kad tai nėra žmogaus teisių reikalas, nėra skubos reikalas ir nėra teisės pažeidimo reikalas. E, tuo labiau tam visai netinka laikas. Brazilija nukentėjo nuo gamtos katastrofos. E, dėl Čezare Batisti turi nuspręsti aukščiausias teismas. Mes neturime E, galimybės tikėtis, kad bus priimtas tinkamas sprendimas. Neparemiu smurto nei iš kairės ir iš dešinės, bet verčiau mes galėtume svarstyti Sudano, Indone, Indonezijos arba Palestinos žuvusiojų klausimus. Todėl be tinkamos priežasties mes e, turėtume e, vis tik tai išbraukti Brazilijos klausimą iš darbo tarkės. Ačiū, kolega. Kas norėtų pasisakyti už šį pasiūlymą? Nėra norinčių paremti šį pasiūlymą. Kas norėtų kalbėti prieš šį pasiūlymą? Kolega Mauro, prašau. Cosa contro? Potem będzie kontra. Sì, si, grazie, signora Presidente. E, intanto... Ačiū pirmininkė. Savo frakcijos ir turbūt viso parlamento vardu norėčiau pabrėžti kad mūsų ryšiai su Brazilijos vyriausybė yra tikrai šilti. Mes solidarizuojame su Brazilijos žmonėmis, nes jie nukentėjo nuo stichinės nelaimės. Taigi reiš, esame dėl to nuliūdę, reiškime solidarumą, tačiau šiuo klausimu mes vis dėlto norime apie tai kalbėti, nes teisme byla dar nėra iki galo išnagrinėta, turime diskutuoti apie tai Europos parlamente, turime diskutuoti apie tai tartutiniu lygiu. Ačiū. Labai ačiū, kas norėtų pasisakyti už šį pasiūlymą. 652 vieta, prašau. Dank u, voorzitter. Ik wil het uh, verzoek van de heer Tavares. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau paremti pono Tavareš pasiūlymą. Uh, nes ponas Batisti yra kalėjime ir tikrai nėra priežasčių manyti, kad jis pabėgs. Neturėtume kištis į atskiras bylas, į atvejus tų žmonių, kurių bylos turi būti nagrinėjamos teisme. Ktos... Labai ačiū, balsuokime dėl šio pasiūlymo. Kas balsuoja už jungtinių kairiųjų šiaurės šalių žaliųjų frakcijos vardu pateiktą pasiūlymą dėl e, klausimo išbraukimo iš darbo atvarkės, klausimo susijusio su Cezarė Batisti išdavimu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasiūlymas atmestas. Państwa, Ponas ir ponai, patvirtiname darbo atvarkę, dabar pereikime prie pirmojo jos klausimo svarstymo. Tai yra Europos parlamento pirmininko pareiškimas dėl padėties Tunise, po to atitinkamai e, padėtį Tunise pristatys komisija ir politinių frakcijų atstovai. Ponios ir ponai.